Sveiki susirinkę į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Pirmadienio vakaras Strasbūrė darbo atvarkėms išdalinta. Pageidavimų darbo atvarkę keisti negavau. Informaciją apie kalbas, į kurias verčiama, galite pasiskaityti kontinius. O mūsų posėdis transliuojamas internetu. Noriu pasisveikinti su naujaja sekretariato vadovė, ponia Valter ir ateityje jie mums e, padės nuolat. Ačiū, kad atvykote. Jau jūs pažįstame iš jūsų darbo teisės reikalų tarnyboje. Taigi jums mūsų komiteto veikla taip pat nėra nauja. Dabar teisės darbo tarkas klausimas e, auditorumų specialią ataskaitą dėl paramos Ukrainai. Nuo gegužės 16 iki 19 dienos mes lankėmės Ukrainoje su komiteto delegacija ir aš, kadangi vadovau tai delegacijai, papasakosiu apie mūsų parengtą ataskaitą po šios kelionės. Noriu pasisveikinti su audito rūmų atsakinguoju nariu ir laukiame, e, kol audito rūmai savo specialią ataskaitą parengs prieš rengdami e, savo kelionės ataskaitą. Taigi dabar ponui Fazekašui žodis pristatyti specialią auditorumo ataskaitą. Gerbiama pirmininkė, mėla Inga, gerbiamas pranešėjo, mėlas Joakimai, gerbiami Europos parlamento nariai, ponės ir ponai. Kalbėsiu mišrę kalbą E, aš norėčiau kalbėti vokiškai, tačiau pati ataskaita parašyta e, angliškai, tai aš kalbėsiu ir angliškai taip pat šiek tiek vėliau. Prieš pradėdamas kalbėti angliškai norėčiau Jums padėkoti už galimybę pristatyti mūsų ataskaitą Jums šiandien. Dėkuoju, kad radote tam laiko. E, užbėgdamas už akių norėčiau pasveikinti ir padėkoti Jums už parengtą darbinį dokumentą, kuriame Jūs remdamiesi pareiškimais, rekomendacijomis ir išvadomis mūsų ataskaitos priemėte reikalingus ir svarbius politinius sprendimus ir aš manau, kad būtent taip e, reikia bendradarbiauti Europos parlamentui, jo biudžeto kontrolės komitetui ir audito rūmui, rūmams ir mes turime tam tikrų ekspertinių e, pajėgumų ir gebėjimų ir galime uh, suteikti jums svarbios informacijos, kuria remdamėsi jūs priimate politinius sprendimus. Svarstant tokius opius klausimus, labai sunku atsiriboti nuo politinių aspektų ir vadovautis vien tik tai faktinį informaciją. Savo specialioje ataskaitoje apie ES finansinę paramą Ukrainai mes mėginame tą daryti, tačiau Aš labai džiaugiuosi ir esu patenkintas, kad jūs į savo pranešimą įtraukėte taip pat ir svarbius politinius aspektus ir sprendimus. Aš norėčiau pradėti dabar savo e, specialiosios taskos pristatymą, galėtumėte įjungti skaidrės. Taigi aš pirmiausiai norėčiau pradėti nuo šio pranešimo svarbos. Kaip žinote, Ukraina yra e, viena iš didžiausių ir politiškai svarbiausių ES kaiminių institucinis, politinis nestabilumas, vyriausybės darbo problemos ir finansinės problemos, e, nuo jų labai Ukraina kenčia. ES politinė parama nuo 2007-2015 metų siekia maždaug 5 milijardus eurų, 1,6 milijardus sudarė dotacijos ir 3,5 makrofinansinės makrofinansinė parama ir paskolos e, <clears throat> Europos Sąjunga 1000 2014 metais pradėti e, makrofinansinę paramą ir tuo metu jūs paprašėte mūsų įvertinti Ukrainai suteiktą maždaug 11,2 milijardų eurų paramą. Auditas ieškoja atsakymų į klausimą e, apie tai, ar tinkamai buvo parengta ir teikiama pagalba, kurią skiria EIVT e ir komisija viešųjų finansų valdymo srityje vertiname ir kovoje su korupcija. Tai buvo dvi svarbiausios sritis, kurios, e, manoma, turėjo nulemti e, Ukrainos ateitį ir iki 2014 taip pat labai svarbus klausimas buvo gamtinių dujų tiekimas e, per Ukrainą Europai. Pradėsiu nuo bendrųjų išvadų. Iš dalies es parama Ukrainai buvo sėkminga e, padėti sukurti tinkamesnę valstybės valdymo sistemą, tačiau e, buvo nemažai kliučių, kurios apribojo es teikiamas paramos veiksmigumą nuo 14 metų Maidano įvykių. Bendradarbiavimo sąlygos pagerėjo, tačiau e, es paramos rezultatams vis tik yra iškilusi grėsmė 14 metų. Greitas reagavimas, 14 e, metais greitas reagavimas į krizę ir daugiau nei 2 milijardų eurų e, paramos suteikimas buvo skirtas Ukrainai tam, kad ji galėtų įspręsti savo sudėtingas finansinės problemas. Tuo metu nebuvo e, skiriant paramą vadovaujamasi jokia iš ankstinė strategija. Dabar pristatysiu išvadas susijusias su viešojo administravimo ir kova su korupcija. Es parama Ukrainai buvo iš dalies veiksmingas siekiant tvarių rezultatų viešųjų finansų valdymo srityje ir kova su korupcija srityje. 2014 metais, tačiau E, dėl žinomų įvykių reformų procesas Ukrainoje sumažėjo nuo 2014 metų. E, pasiekti reformų rezultatai išlieka trapus. E, ir biudžetinės paramos išmokėjimo suspendavimas ir taip pat vizų režimo uh, E, atsisakymo e, planai e, turėjo atitinkamos įtakos kovai su korupcija ir viešųjų finansų valdymui. Dabar mūsų išvadas pristatysiu dėl dujų tekimo sektorius. Iš dalies es parama buvo veiksmingas siekiant pagerinti dujų <clears throat> sektoriaus valdymą, administravimą ir užtikrinti dujų tekimą Europos Sąjungai. Mūsų teikiamas paramos rezultatai buvo mišus, tačiau nuo 2014 metų buvo 2015 balandį priimtas atitinkamas dujų tiekimo įstatymas, jį reikia atskirai paminėti. Es ir Ukrainos dialogas buvo glaudžiai susijęs su besikeičiančiais Ukrainos įsipareigojimais, kartais siekiant skirti es paramą mums pritrūkdavo <clears throat> aukštos kokybės e, tinkamų duomenų, bei sunku būdavo Ukrainos pusiai paaiškinti, su kokiamis e, sudėtingomis problemomis jie susiduria. Remdamiesi savo išvadomis mes parengėme kelias svarbes rekomendacijas. Pirmoji re, rekomendacijoje atkreipiamas dėmesys į būdinybę stiprinti <clears throat> viešųjų finansų procesą siekiant toliau plėtoti dialogą su Ukraina, kalbant apie kovą su korupcija. Būtina pradėti įgyventi specialią programą ir e, siekti, kad ji būtų parengta ir pradėtų kuo greičiau gyvendinti. Antroji rekomendacija reikia pagerinti finansinės paramos teikimo, sukonkretinti ir pagerinti e, finansinės paramos teikimo sąlygas, taip pat daugia šalės finansinės paramos paskolų formos sąlygos turėtų būti e, apibrieštos konkrečiau nustatant sąlygas įderintis dėl jų būtina dėrėti su kitais donorais paramos gavėjais ir būtina rasti būdų, kaip paramą teikti kuo greičiau. Trečioji rekomendacija - sustiprinti, sustiprinti mm, įgyvendinimo nuostatas, pasinaudoti biudžetinės paramos mokėjimų suspendavimo galimybę, jeigu Ukraina nevykdo pakankamai greitai pažangių reformų. Ketvirtoji rekomendacija daugiau dėmesio skirti skirti reformų įgyvendinamumui ir tvarumui ir e, teikti tolesnę ES paramą, tiksliau sieti tolesnės ES paramos e, teikimas, teikimas su kova veiksminga su korupcija ir visų finansų valdymu geresniu. Penktoji rekomendacija susijusi su dujų tiekimo sektoriumi imti žingsnių, kad es parama Ukrainai dujų tiekimo e, e, srityje būtų grindžiama aukštesnės kokybės duomenimis e, ir siekiu, kad tos duomenys būtų galima veiksmingiau atsekti, taip pat kalbant ir apie reversinių dujų tiekimą. Tokios būtų mūsų rekomendacijos, kurios susilaukė didžiulę susidomėjimo, taip pat ir žiniasklaidą, mes e, neprivalome kaip auditorumai reaguoti į pranešimų žiniasklaidą, tačiau naudodamasis progą noriu pažymėti, kad kai, kuri, kai kurios žiniasklaidos priemonės e, neteisingai interpretavo mūtų patiktą informaciją apie tai, kad Ukraina yra viena iš korumpuočiausių pasaulio valstybių. Noriu pasakyti, kad audito rūmai nevertina korupcijos lygio, neturime nei galimybių, nei priemonių tokį vertinimą atlikti. Mes pasinaudojame tik tai Transparency International organizacijos pateiktų vertinimų ir uh, kartu su Ukrainos valdžios institucijomis manėme, kad taip pat ir savo ataskaitoje turėjome atitinkamai įvertinti šią sritį, tačiau mes rėmėmės e, e, Transparency International pateiktais duomenimis, o ne patys parengėme tinkamas išvadas, o e, būtent korupcijos lygį geriausiai gali nustatyti tokios organizacijos kaip Transparency International. Tačiau tas faktas, kad viešųjų finansų valdymas ir kova su korupcija yra dvi pagrindinės rytis, nuo kurių priklauso Ukrainos ateitis ir ES parama šiose sritise turėtų pasiekti, leisti pasiekti apčiopimesnių rezultatų, kad Ukraina tiek savo ekonomikos požiūrių, tiek valdymo požiūrių taptų vakarietiškesnė valstybė. Pane pirmininkė, dėkoju uždėmesi, nekantri laukiu galimybės atsakyti klausimus susijusius su mūsų ataskaita. Ačiū. Panešėjas, celia. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ir Fezekaš iš Europos audito rūmų, jo bendradarbėms už jų parengtą ataskaitą. Politiškai labai sudėtinga tema, tai yra ES teikiama parama Ukrainai, kuri buvo teikiama ir toliau yra teikiama. Ir tai daroma labai sudėtingomis aplinkybėmis. Audito rūmų ataskaitoje tikrinamasis 7-15 metų laikotarpis. Tai yra senasis skatinimo periodas 7-13 metai, tačiau išeinama ir už jo ribų. Ir taip pat atsižvelgiama į keletą metų iki 15 metų. Taigi Ukrainoje iki 2013 metų laikotarpiu daryti tam reikia e, esminį politinį pjūvį, kadangi audito rūmai konstatuoja, kad tuo metu parama buvo teikiama pagal veikusi e, asociacijos ir bendradarbiavimo susitarimą, kuris buvo pasirašytas 1994 metais ir kad tuo metu pagal šį sustarimą buvo labai sunku įvertinti šitos e, pagalbos skirtos pagal susitarimą ir pagal kaiminysės politiką poveikį. Ir pa, e, sunku buvo įvertinti ir galimybės įsisavinti šitą paramą šitas partnerystės sutarimas turėjo būti pakeistas asociacijos sutarimu, dėl jo buvo derimasi daug metų ir galiausiai viskas baigėsi tuo, kad mm, Janukovičiui būnant prezidentu, visai kitaip negu tikėtasi, Janukovičiui patyrus spaudimą iš Rusijos, jis buvo nepasirašytas. Ukrainoje prasidėjo masiniai neramumai, buvo pradėta rašyti Maidano istoriją ir Ukrainos piliečiai nenorėjo susitaikyti su tuo, kad e, Ukrainos artinimasis prie ES e, turėtų būti lėtinamas. O ukrainiečiai tai įsivaizdavo tą susitarimą kaip vieną žingsnį, tą sortėjimą. Ta, ta piliečių reakcija privertė vyriausybę ir prezidentą uh, nusišalinti arba jie buvo nušalinti ir tada naujasis prezidentas jau prisėmė įsipareigojimus uh, pasirašydamas šitą asociacijos susitarimą ir pagal šitą asociacijos susitarimą buvo numatyta 11,4 milijardai eurų iki 2014 metų. Politinių reformų valia buvo akivaizdi, o po to valdžią perėmė kiti politikai. Dabar matome, kad vyriausybės lygmenyje keičiasi E, politikai ir reformai įgyvendinti vis pritrūksta laiko ir didžiuliai ketinimai e, nėra įgyvendinami su pakankama energija. tai, ką audito rūmai konstatavo ir įvertino, buvo pirmiausia situacijos įvertinimas dujų sektoriuje, kadangi Ukraina buvo tiesiogiai priklausė nuo tiekimų iš Rusijos. Ir tarp Rusijos ir Ukrainos kildavo nuolatinių ginčių dėl atsiskaitimus už Rusijos dujas ir be to Ukrainos dujų sektorius buvo tiesiog korupcijos landa ir galimybė praturtėti kelia, keliems žmonėms, žmonių grupėms, kurie buvo vadinami oligarchai, kurie tiesiog e, nekojo šalį. Dabar e, situacija pagerėjo. Per Europos e, dujotekius tiekiant Äh, dujas per Ukrainą, mes galime stebėti situaciją, galime kontroliuoti, kaip dujomis aplyginami, ap, aprūpinami Ukrainos piliečiai. Tačiau šalis nusirito į dar vieną konfliktą, kadangi buvo aneksuotas pažeidžiant tarptautinės teisės principus Krymas rytų regione Luhanskė ir Donetskė prasidėjo separastinis judėjimas, kurį rėmė Rusija. Ir šalis buvo privesta prie pilietinio karo slengščio. Ir šitas regionas susiduria iš esmės su pilietinio karo apraiškomis, karo, kuris ir dabar jau atnešė keletą tūkstančių uh, aukų galvodami į priekį, turime štai ką padaryti. Mes turime Ukrainai teikti pagalbą, stiprinti struktūras, normalizuoti padėtį, e, įgyvendinti reformas, kurios būtų vertinamas pagal Europos mastelius ir tuo pačiu mes turime kritikuoti, jeigu reformų lūkesčiai nėra patenkinami, jeigu uh, nuo reformų tempų atsiliekama, kadangi mūsų uždavinys yra tas rezultatas, o jis reiškia Ukrainos europinis kelias kartu moderni demokratinė valstybė. Mes apgailestaujame, kad išlieka struktūrose pakankamai daug žmonių, kurie nenori reformų ir užkerta kelią tiems, kurie jų siekia ir mes manome, kad Ukrainos vyriausybės pastangos turėtų būti siejamos su pastangomis gerinti situaciją šalyje apskritai. Pavyzdžiui, kad būtų įdėkta skaidri mokesčių sistema, skaidri ir biudžetui, ir piliečiai, kad būtų galima už užtikrinti pastovės vidaus pajamas ir kad oligarchai negalėtų semtis iš valstybės biudžeto. Ir žinoma, didžiulė korupcija, kuri įsišaknyjusi visuose lygmenyse, turi būti negailestingai įveikinėjama ir kova su korupcija turi būti remiama finansinėmis ir kitomis priemonėmis. Ir finansus uh, turi šiai kovai numatyti ir Ukrainos vyriausybė, dėl ko per praėjusius porą metų teko suabejoti. Teismų sistemos reforma turi būti skatinama toliau. Pirmininkas minėjo, kad biudžeto kontrolės komisijos komiteto atstovai buvo nuvykę į misiją Ukrainoje ir išgirdo štai kokį skaičių kad du trečdaliai teisėjų ir advokatų yra e, doleriniai milijonieriai, kad tokių yra dešimtis. Taigi reikia stiprinti e, teismų sistemą, kad žmonės pradėtų pasitikėti savo teisingumo sisteme bankų sistema turi būti labiau prižiūrima, kad kapitalas būtų nenutekinamas į užsienį ir kad bankai bankrutuodami nebūtų refinansuojami be išlygų, išskyrus tuos atveju, kai makrofinansinė parama yra neišvengiama makrofinansinė parama praėjusiais e, metais buvo teikiama ne tik tai iš ES, bet ir iš Tarptautinio valiutos fondo ir ji buvo skirta apsaugoti grivina nacionalinę valiutą nuo visiško sužlugimo, kad nei ta valiuta būtų e, stabiliai. Dabar 20 procentų infliacija, žinoma, nereiškia jokio stabilumo, bet galvojant apie 120 procentų yra didelė pažanga. Taip pat mes reikalaujame, kad teikiant finansinę paramą, vadovaujantis auditorumų ataskaita, bus vadovaujamasi principu, kad šitai turėtų būti siejama su sėkmės potencialu. Įgyvenant reformas ir aš manau, kad dabar jau galime situaciją kitaip vertinti negu tuo laikotarpiu, kai vyko Maidano įvykiai ir laikotarpiu po jų. Be to, Ukrainos didžiulis atsilikimas yra tai, kad šalis yra labai centralizuota, regionuose nepakankama, nepakankama, nepakankama veiksmingų administracinių struktūrų. Yra, žinoma, pavyzdžių, pavyzdžiui, regionas apie Lvovą, vystosi sėkmingai, tačiau kiti regionai, kur yra e, decentralizuotos struktūros, e, situacija yra pakankamai sėkminga ir tuo pavyzdžiu reikėtų sekti kitiems regionams. Ir būtent tokiais atvejais reikėtų ypatingai teikti techninę ir finansinę paramą. Tiek būtų mano pastabų kaip pranešėjo papildomai prie audito rūmo specialiosios ataskaitos. Norėčiau padėkoti audito rūmams ir manyčiau, kad e, ta diskusija padės mums gerinti mūsų santykius su Ukraina ir visą tai, žinoma, pravers Ukrainos piliečiams. Labai ačiū, norėčiau trumpai pristatyti mūsų kelionės eigą praėjusiu metu gegužės mėnesį turėjome dalyvauti balsavimuose. Tuo metu biudžeto komitete ir negalėjau rasti, kas mane pavaduotų. Vis tik tai mes sugebėjome gauti tris vietas, užpildyti tris vietas, nors buvo numatytos dešimt, aš pati, kolega Celeris ir kolega Černeckis, taigi kritinės masės mes nepasiekime, kuri yra reikalinga tam, kad e, tokio pobūdžio viešnagės būtų sėkmingos. Mūsų komitetas e, privalo skatinti susidomėjimą šią šalimi. Manau, kad Ukraina nusipelno mūsų paramos ir turint omenyje tas milžiniškas pinigų sumas, kurias mes skiriame, patys turime būti suinteresuoti e, ir domėtis tuo kas vyksta Ukrainoje, taigi džiaugiuosi, kad e, šiame posėdė dalyvauja dar kiti kolegos iš komisijos atsakingų direktoratų, kurie mums toliau papasakos, suteiks papildomas informacijos apie finansinę paramą. Mes pradėjome savo kelionę nuo Lvovo, tačiau nebūtina vykti į Lvovą kad būtų galima susipažinti su ta tikrąją padėtimi Ukrainoje. Na, mums tačiau buvo gražu ir malonu matyti vietas, kuriuose viskas vyksta sklandžiai. Ir e, taip pat lankėmės Kijeve, kur suspažinome su realią situaciją. Pons Wagneris, manau, kad vėliau papasakos e, mums dar apie tai, kad visų pokalbių metu mūsų neapleido jausmas, kad uh, Ukrainos oligarchai, kaip nematomas figūros valdančios šalį, uh, liepė mums pasakoti tai, ką jie norėjo, kad mes išgirstume. Mes e, nei minutę nepamirždavome, kad lankome šalyje, kuri dalyvauja kare, kurioje vyksta karas ir karo sąlygomis e, šalis susiduria su didžiuliais iššūkiais ir Kiekvienais, kiekvieną dieną mums pasakodavo apie užimtas teritorijas ir padėtį jose ir kaip, kokiamis sudėtingomis sąlygomis gyvena tai žmonės, kad pavyzdžiui, e, kaip jiems yra mokamos pensijos, mes e, bandėme e, kiekvieną kartą tinkamai į tą informaciją sureaguoti. Aš norėčiau greitų metų vėl vykti į Ukrainą tam, kad geriau tą šalį pažintume, kad e, puikiai matome, kad mūsų kolegos iš Lenkijos palaiko glaudžius tarpusavio ryšius su Ukraina. Vyksta tarp valstybinis pasienio e, regionuose tinkamas bendradarbiavimas, kuris vyksta sklandžiai ir mes manome, kad e, tokį bendradarbiavimą taip pat turėtume palaikyti, paremti, tačiau reikia kalbėti apie dviejopus įspūdžius. Mums šiurpokas įspūdis susidarė lankantis Ukrainos parlamente, kuomet pamatėme, kokio masto pasipriešinimas parlamente yra permainoms ir tik tai didžiulį spaudimą darant procesai judinami į priekį reformatorių jėgų Ukrainos parlamente yra, tačiau jų priešininkų pajėgos gausesnės. Tačiau taip pat matome, kad nuolatinis ES daromas spaudimas labai daug teigiamų rezultatų leido pasiekti Ukrainoje. Iš tiesų ta kelionė buvo labai įdomi. Norėčiau apsilankyti Ukrainoje dar kartą ir iš tiesų vykti ten su septynių narių delegacija, nes yra labai svarbu, kad mūsų balsas būtų girdimas, kuomet diskutuojama apie Ukrainą. Daug kolegų prašo žodžio, pirmasis tokią galimybę gauna kolega Valensu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, priklausau komitetui, kuris e, rūpinasi priekybą su Ukraina. Aš suprantu, kad e, didelio dėmesio yra, didelis dėmesys yra skiriamas kovai su korupcijai. E, prisiderinimui prie tarptautinių standartų. Ir kai bus sukurta e, ta e, teisės sistema, e, bus nustatytas laikas, per kurį reikės siekti, laukti rezultatų. Kokiu rekomendacijų galėtumėte pateikti būtent dėl kovos su korupcija? Aš Mm, domiuosi taip pat e-deklaracijos sistema ir viešosiomis lėšomis. Man tai yra taip pat aktualu. Dar vienas klausimas yra dėl makrofinansinės paramos antrosios dalies išmokėjimo. Ar reikėtų te teisės akto dėl energijos, e, energetikos reglamentavimo, nes Ukrainos parlamentas nepatvirtino to teisės akto. E, taip pat e, reikia reglamentuoti ir neperdirbto neperdirbtos medienos eksportą. Man labai svarbus šie klausimai, nes e, yra prieštaravimo pasaulio prekybos organizacijos ir kitų organizacijų taisyklėms. Jeigu mes suteiksime e, tokias nuolaidas, prekybos nuolaidas, jos bus asimetriškos. Ir e, kokie e, barjerai buvo identifikuoti atliekant auditą? Kokios kliūtis? Dėkuoju. Herzlichen Dank. Frau Kollegin Kinici, bitte. Dėkuoju, Kinici. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti e, teisin, audito rūmų atstovui už prezentaciją. Dėkoju taip pat kolegai Dzeller už jo įdėtą išsamų darbą. Aš manau, kad e, audito rūmų vertinimas buvo tikrai gerai subalansuotas. Buvo įvardyti. Um, potencialo, privalumų aspektai, bet taip pat buvo įvardintos ir problemos, kurias reikėtų spręsti tam, kad būtų galima ir toliau teikti pagalbą ir padėti vystytis šiai valstybei, Ukrainai. Kaip e, jau girdėjome, pažanga buvo labai lėta. E, iki 2014 metų politinių pokyčių. Po kuomet buvo galima pradėti reformas, ypač, pavyzdžiui, e, viešųjų pirkimų korupcijos srityje ir e, dujų tiekimo srityje. Rezultatai dar yra tik daliniai, bet manau, kad galima džiaugtis tais e, rezultatais, nors reikėtų dar daug nuveikti. Nes Tai yra veiksmai, kurių buvo imtas išskirtinėmis nepaprastoms, esant ne, nepaprastoms aplinkybėms po 2014 metų. Taigi reikėtų aiškios pagalbos strategijos, reikėtų aiškių mm, sąlygiškumo e, taisyklių ir taip pat reikėtų realistiškų tikslių, tikslų, kurie būtų suformuoluoti atsižvelgiant ir į galimus rezultatus. E, būtent tie rezultatai, kurie buvo pasiekti, mus skatina ir toliau padėti Ukrainai šiuo e, metu, sudėtingu metu. Būtina dėti pastangas tam, kad pažanga būtų sustiprinta. Aš manau, kad auditorumų rekomendacijos bus tikrai naudingos komitetui ir komisijai remdamasi anksčiau kalbėjusio kolegos pasisakymo, aš taip pat norėčiau paklausti, ar nebūtų galima pateikti daugiau informacijos apie sąlygų, sąlygų e, susijętų e, su išmokėjimais, e, antrosios pagalbos dalies išmokėjimais. Išmokėjimų. Man reikėtų daugiau informacijos apie tas sąlygas, kurios yra keliamos tam, kad būtų galima išmokėti antrąją dalį, paramos dalį. Eh, eh, Dėkuoju, aš matau, kad mes jau sujungėme trečią ir ketvirtą darbo atvarkės eh, dalis. Aš nežinau, galbūt tai nėra labai blogai. Toliau pasakys ponia Autala. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti audito rūmų atstovui už šią specialiąją ataskaitą. Ji yra tikrai labai svarbi dėl tų priežasčių, kurias minėjo kiti kolegos ir ponas Celeris. Aš stebėjau pokyčius, ypač teisingumos ir korupcijos srityje. Mm, Euronest parlamentinės asamblėjos kontekste. Manau, kad reikėtų pagalvoti apie galimą svertą, kurį e, galėtų sukurti taptinės institucijos tam, kad būtų daroma įtaka, kad būtų daromos e, reformos. Aš manau, kad Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Europos investicijų bankas ir kitos institucijos kartu su ES institucijomis jau sukaupė pakankamai geros patirties dujų srityje, dujų sektoriuje, viešų pirkimų sektoriuje. Aš norėčiau išgirsti daugiau apie tokius galimus bendrus veiksmus. Dar norėčiau paklausti apie aukšto lygio korupciją ir kovą su ją. Ja. E, pirminė, prezidentas Porošenko praėjusį pavasarį paskyrė naują generalinį prokurorą. E, jis yra buvęs e, politikas. Gali, žinoma, įrodyti, kad ponas Lučenko yra nepriklausomas, bet aš nemanau, kad tikrai taip yra. Taigi, mes turime atsižvelgti ir į tos kovos su korupcijos agentūros poziciją, ar jie tikrai yra, ne, ar jie tikrai yra nešališka. Taip pat dėl elektroninės deklaracijos, dėl e-deklaracijos. E, šimtai teisėjų nusprendė anksčiau išeiti į pensiją E, vietoj to, kad pasirašytų tą deklaraciją. Ir aš manau, kad daugelis valstybių gali pasimokyti iš šio, šios, e, šio pavyzdžio. Mm, taip galima pradėti tam tikrą teisės e, sistemos, teismų sistemos valymą. Aš manau, kad rekomendacijos yra teisingos. Taip pat norėčiau pasakyti dėl bendra dėl bendros institucijų įtakos. Ir e, dar pakal... taip pat norėčiau pasakyti vėliau ir apie prokuratūrą. Dėkoju, pono Stakula. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai man įdomu dalyvauti šiame posėdėje ir kaip e, tikrajam komiteto nariui turiu pavaduoti pana Toirerį ir tikrai sunku yra man jį visapuškai pavaduoti. Tačiau norėčiau pasidalinti savo išvalgomis apie šį, apie šį ataskaitą. Noriu padėkoti ponai Fazekašui, buvusiam Europos parlamento nariui, audito rūmų dabartiniam nariui, prisiminus kaip labai gerą teniso žaidėją. Tačiau e, dabar noriu padėkoti už e, šito lygę solidžią ataskaitą, kur yra daug naudingų rekomendacijų apie tai, kaip ES parama turėtų būti ateitie Ukrainai teikiama geriau. Taip pat noriu padėkoti kolegai Jochimui Celeriui už jo pasiūlymus, kaip kurie yra labai naudingi mūsų komiteto darbui. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad Ukraina patyrė labai daug iššūkių nuo vadinamosios oranžinės revoliucijos pradžios iki konflikto rytų Ukrainoje reikia nepamiršti 2008 metų poveikio ekonomikos krizės, kurią patyrė, patyrė Ukraina. Taigi Nepaisant spaudimo vykdyti reformas, Ukraina vis dar yra viena korumpočiausių Europos valstybių. Noriu pabrėžti, kad e, Europos sąjunga turi tiek e, padėti Ukrainai e, sukurti geresnę valdymo sistemą, tiek ir padėti išspręsti konfliktą su Rusija. Taip pat e, reikia plėtoti prekybą su Ukraina, e, sustarimą dėl prekybos, tačiau reikia kontroliuoti, kaip jis yra gyvendinamas. Būtina ir toliau šaliai vykdyti reformas. ES parama Ukrainai turi pirmiausia būti naudojama kovoti su visų apraiškų korupcija. Esu įsitikinęs, kad ES parama e, gali skurti daugiau pridedamosios vertės, kuriant e, tinkamas administravimo struktūras ir vykdant e, tinkamus mokymus Ukrainoje. Kaip sako ponė Grėslė, aš save taip pat įtraukiu į kalbėtojų sąrašą, kadangi Praėjusiu metu, gegužės mėnesį, taip pat lankiausi Ukrainoje su mūsų komiteto delegacija ir dabar jau šiek tiek sunku netgi prisiminti kai kurios dalykus, kuriuos mes aptarėme. Tačiau vienas iš tų klausimų, kuriuos mes aptarėme, e, buvo korupcija, būtinybė sukurti kovos su korupcija sistemą, kuri dabar jau yra pradėta įgyvendinti ir taikyti. Buvome sustikę su įvairiomis nevisiomis organizacijomis kovančiomis su korupcija E, tai galbūt taip pat yra signalas, kad Ukrainoje keičiasi ta požiūrio į korupciją, kovos su korupcija. Sistema galbūt ponas Wagneris, e, kuriam greitų laikų suteiksiu žodį, galės mums apie tai daugiau papasakoti, ar keičiasi ta kultūra korupcijos Ukrainoje, ar vis dar problemos yra pakankamai rimtos. Klausytis pono e, Fazekašo man e, didelį įspūdį padarė ta tiesioginė biudžetinė parama, kuri yra skiriama Ukrainai ir kurią po to skirsto šalies centrinė vyriausybė labai sudėtinga užtikrinti atsekamumą. Mes uždavėme tinkamą klausimą dėl tų lėšų panaudojimo, tačiau atsakymas buvo toks, kad e, dėl sudėtingos situacijos Ukrainoje tikrai negalime uh, užtikrinti e, kiekvieno euro panaudojimo atsekamumą ir atsiskaityti už e, visas lėšas iki paskutinio cento, kurios skiriamos biudžetiniai paramai. E, noriu paklausti, jūs manote, kad verta yra siekti užtikrinti atsekamumą tiesioginės biudžetinės paramos panaudojimo, ar tai yra neįmanoma to dabar padaryti ir jeigu dabar neįmanoma to padaryti, tai e, ką manote apie galimybę tą atsakomą užtikrinti vėliau ateitie. Galbūt dabar žodis pana Wagneriui ir po to e, atsakymus sulauksime iš duos klausimus. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjui už e, auditorumų ataskaitos pakomentavimą, įvertinimą Galbūt jau girdėjote, kad komisija pritarė visoms ataskaitos rekomendacijoms, o tai parodo, kad iš tiesų dėl pagrindinių nuostatų mes sutarėme, tačiau dabar norėčiau žengti žingsnį atgal ir dar kartą pabrėžti tą politinę svarbą, kuri teko finansiniai es paramai Ukrainai nuo pat jos teikimo pradžios buvo priimtas politinis sprendimas stabilizuoti, paremti ir padėti Ukrainai ir būtent tada, pradant įgyventi tą politinį sprendimą, jau buvo pajungtos komisijos delegacijos, kitos ES institucijos, taip pat užsakėme atitinkamą auditorumą ataskaitą mums labai svarbu pabrėžti tokiais atvejais tos pokyčius, kurie įvyko nuo Maidano revoliucijos Ukrainoje. Turime nepamiršti, kad makroekonominiu požiūriu Ukraina buvo ant žlugimo slengščio žmonės e, žūdavo ir mūsų padedama šalis nuo jos pradėjo reformas, kurių net ir nelabai įsivaizdavo ir nematė nuo savo nepriklausomybės pradžios prieš 20 keliarius metus praktiškai. Galima kalbėti apie du prarastus dešimtmečius ir tik nuo 2014-2015 metų pradžios Ukrainoje reformos yra pradėtos įgyvendinti. Taigi mes e, labai aukštai vertiname auditorumo ataskaitos nuostatas apie tai, kad šis sprendimas buvo pritaikytas skubos tvarka, ypatinga tvarka ir ypatingoms situacijoms reikia ypatingų sprendimų, tik po to jau buvo pradėtas taikyti strateginis požiūris ir sakydamas į daugelį klausimų, aš jums papasakosiu, kas jau yra nuveikta. Labai svarbu pristatyti atitinkamą sąrašą nuveiktų darbų po pirmojo stabilizavimo etapo, nes prieš paskelbent ataskaitą, pavyzdžiui, per pastarosius 20 mėnesių ES parengė atitinkamą programą, kurioje didžiausias dėmesys yra sutelkiamas ir skiriamas skaidriai atskaitomybei. Decentralizacija yra labai svarbi Ukrainos ateičiai svarbu užtikrinti, suteikti e, regionams ir savivaldybėms atitinkamas galės. ES tam skiria taip pat labai daug paramos ir mes e, nekantriai laukiame, kada biudžeto kontrolės komiteto nariai vėl galės apsilankyti Ukrainoje, nes viso akimis įstikinti, kaip yra įgyvendinamos reformos kovos su korupcija programa nauja buvo parengta ir pradėta įgyvendinti vienos Danijos agentūros tarptautinių ekspertų, kurie šioje srityje aktyviai dirba. Anksčiau prieš kelias dienas administracinių gebėjimų stiprimas institucijų kūrimas, įskaitant taip pat ir parlamentą. Labai svarbi veiklos sritis, taip pat ir naujos agentūros yra steigiamas, žinoma, šie procesai užtruks, šiek tiek laiko, tačiau mes dabar pradėjome kurti tokias struktūras, kurios ateityje tikrai bus labai naudingos ir kurios galės tinkamai paskirstyti mūsų paramą. Taip pat labai svarbu užtikrinti teisės viršenybę, teismų sistemos reforma yra esminės svarbos. Žinoma, šiek tiek mažiau dėmesio susilaukė šalies ekonominės perspektyvos, nebuvo taip išsamei aptartos komisija. Yra įsitikinusi, kad jeigu bus e, sukontroliuota kova su korupcija ir užtikinta teisės viršenybė, tai ekonominė šalies padėtis tikrai pagerės, nes taip šalies viduje yra daug e, pinigų ir lėšų, taip pat iš išorės nemažai gauna ir e, tuomet, e, <clears throat> jeigu infliacija sumažėtų iki 10 procentų, tai š, e, šalies ekonomika greitai atsigautų. Taip pat kalbant apie būtinas reformas, apie kurias kalbėjo tiek pranešės, tiek ponia Greslė, jas būtina vykdyti ir būtent visus šios procesus mes aktyviai remiame e, ir šie aspektai nėra visapuškai atspindėti ataskaitas, tačiau jie vyksta. Kalbant apie mūsų vaidmenį, galiu tik tai keliais aspektais jį apibrėžti ir mes esame parengę atitinkamus veiksmų planus ir kai kurios rekomendacijos jau yra įgyvendintos, kitos šiuo metu yra įgyvendinamos. Tačiau aš noriu trumpai pakalbėti apie kai kurios aspektus, kurias jūs minėjote savo klausimuose, pavyzdžiui, mikrofinansinės pagalbos, kitus klausimus galėtų atsakyti galbūt mano kolegos. Visos apie dėl bendrabiavimo e, su kitomis tarptautinėmis organizacijomis turiu pasakyti, kad tikrai nedaug, su nedaugeliu šalių vyksta toks glaudus bendrabiavimas, pradedant nustatyti atitinkamus sąlygas, apibrėžti kondicionalumą e, per įvairius stiklus, ciklus. Mes dirbame su Tarptautiniu valiutos fondu, rekonstrukcijos plėtros banku, investicijų banku ir <clears throat> taip pat viešojo e, viešųjų finansų valdymo strategija yra rengiama e, nauja, e, vykdama daug įvairių integruotų, koordinuotų projektų, taip pat ir su jungtinėmis valstijomis ir dėl to mes galėjome padvigubinti savo e, teikiamą biudžetinę paramą. Kita veiklos sritis yra bankininkistės sektorius, taip pat dujų tiekimas. Čia taip pat yra labai daug korupcijos, kalbant apie plėtinę visuomenę. Plėtinė visuomenė yra vienas iš svarbiausių pokyčių variklių Ukrainoje, nes e, valdžios struktūrose dar yra labai daug senosios sistemos atstovai, plėtinė visuomenė bando išjudinti procesus, e, e, iš pačios į viršų ir kontroliuoja, kad vyriausybės vykdomas reformas nenukryptų nuo pasirinkto kelio. Mes e, turime pažymėti, kad e, būtent šiuose mano minėtose sektoriuose yra pasiekta labai rimta pažanga. Bankų sektorė e, taip pat buvo uždaryti keli bankai, kurie į privačias, privačių asmenų kišenės perpumpuodavo tarptautinę paramą ir taip pat žmonių indėlius. Kalbant apie privatbank situaciją, tai e, šis bankas sukuria maždaug 7 procentus Ukrainos bendro nacionalinio produkto ir tokio didžio banką Nepasint to, kad jis kontroliuojamas oligarchų yra pakankamai sudėtinga nacionalizuoti. Kitas rytis yra dujos. Žinoma, pakėlus bankų ka, dujų kainą iki rinkos lygio padidės spaudimas gyventojams, tačiau kita vertus susiformavo tokia situacija, kai Ukrainos dujų kompanija e, naftogas pirmą kartą pradėjo veikti e, pelningai. E, praktiškai pelnas yra nulinis beveik, tačiau vis tiek nedidelis pelnas buvo uždirbtas šiais metais tuo tarpu, kai iki šiol ta kompanija nuolat dirbdavo ir veikdavo nuostolingai. Taip pat, e, pavyzdžiui, policijos, kelių policijos srityje E, pasiekta didelė pažanga, nes anksčiau, pavyzdžiui, važinėjant Kievo gatvėmis, labai dažnai policininkai sustabdydavo automobilius, paprasčiausiai norėdami gauti kyšį, dabar tokiu atveju praktiškai neliko, taip pat viešųjų pirkimo e, srityje vykdyta nemažai reformų. E, pirmininkas pusė devintos mūsų laukia kitas posėdis kitoje parlamento dalyje, e, taigi jūsų informacija teikiama yra labai įdomi, tačiau reikėtų jau ją kažkaip apibendrinti. Taigi, baigdamas noriu pasakyti savo kalbėtojas, kad viešųjų pirkimų organizavimas tapo daug skaidresnis. Ponai Fazė, ką šis žodis. Ačiū. Gerbiami komiteto nariai, dėkoju už komentarus ir įdomius klausimus. Aš apsiribosiu atsakydamas į tuos klausimus, kurie susijęs su manimi, o kolega galbūt daugiau inf pateiks informacijos apie naujausius įvykius, kadangi aš galiu remtis tik tai išvadomis, kurios buvo pateiktos laikotarpiu iki 15 metų. Taigi mano išvados ir nuomonė yra tiesiog pagrįsta audito ataskaita. Todėl aš sakiau, man, vengrui, labai sudėtinga stebėti, kas vyksta Ukrainoje ir žinoma, aš esu susidaręs savo asmenę nuomonę, tačiau aš turiu būti, išlikti politikas ir neturėčiau išeiti už mūsų ataskaitos rėmų. Taigi, dėkoju, kad paminėjote korupcijos klausimą ir mūsų pranešime yra e, pateikimos rekomendacijos ir taip pat yra kalbama, kad reikia e, stiprinti kovos su korupcija veiklą ir struktūras. Aš pritariu Jums, kad malonu matyti, jog yra įkurta labai daug institucijų kovojančių su uh, korupcija Ukrainoje, tačiau reikia vis dėlto įrodymų apie tai, kad kovojama su aukščiausio politinio lygio korupcija ir parodyti, kiek ta kova yra sėkminga. Taigi čia mes kalbame ne tik tai apie pinigus, mes kalbame apie politinę įtaką. Kolega kalbėjo apie tai, kad bendraudami su Ukrainos atstovais turime visuomet prisiminti kad nepakanka tik tai pažadėti e, tam tikrų priemonių, reikia jas ir įgyvendinti. Aš dėl bendradarbiavimo ir tarptautinių institucijų galimas Ukrainos vystimosi nukreipimas arba kūravimas, tas vadinamas sverto efektas. Pagrindinis vaidmuo vis dėlto turėtų tekti Europos Sąjungai. Kadangi tas, kas moka, tas ir užsako muziką. Taigi pasaulio ats, banko atstovas neturėtų mums sakyti, ką mums daryti, kadangi Europos komisija leidžia mokesčių mokėtojų pinigus, ji turėtų nuspręsti kaip bendradarbiauti su Ukraina, tai reikia daryti kuo tampriau. Ir žinoma, kova su korupcija yra horizontalus klausimas ir pirmiausia, labai svarbu konstatuoti, ar korupcija e, toliau veši ir jeigu taip, tuomet reikia stabdyti pagalbą. Generalinis prokuroras ir, ir jo e, veikla kuri išryškėjo praėjusiais metais. Čia vėlgi išeina iš mūsų ataskaitos e, ribų ir turime palūkėti dar e, rezultatų. Taigi, kolega Celer ir jūs savo pranešime, kalbėdami apie biudžeto paramą, kuri yra teikiama kaip skubi parama arba kaip parama biudžetui, nacionaliniam biudžetui stiprinti. Tai džiaugiuosi, kad jūs kritikavote ir kartu pripažinote, kad problemų buvo ir ta pagalba teikiant ir kitoms valstybėms, kadangi reikia atsižvelgti į konkrečią situaciją Ukrainoje ir tie avansiniai mokėjimai, tie skubus mokėjimai dažniausiai yra skirti išspręsti tam tikrą labai skubę situaciją. Dėkoju kolegio Wagner už tai, kad jisai atnaujino mūsų turimą informaciją apie naujausius įvykius. Iš tikrųjų, šitas vizitas į Ukrainą buvo labai naudingas ir aš manau, kad Ukrainoje reikėtų lankytis dažniau ir siekti, kad ES parama Ukrainai priartintų ją prie Europos. Aš dėkoju Jums, Fasikašai, už tai, kad Jūs atsakėte į klausimus. O kiti klausimai galbūt galės būti atsakyti E, prie kavos podelio asmeninėme pokalbėje. Neturime daug laiko leistis į detalės, visada susidurime su tokia problema. Aš fazakaš mintims pritariu, kadangi sukaupiau savo patirties. Ir Ukrainoje, ir kitoje tais atvejais pasitikėjimas yra gerai, kontrolė yra geriau. Ir jeigu mes pažvelgsime, kiek yra reformos propaguotojų, tai konstatavome, kad antrajame, trečiajame sprendimų priimimo pašalonuose matome ryštingų žmonių, kurie nori pokyčių, tačiau jie neprasimaša į aukščiausius politinius sluoksnius. Tai yra, tai yra didžiausia dilema mes turėtume remti būtent tuos žmonės, kurie kovoja už pokyčius Ukrainoje. Prekybos ir ekonomikos viceministrės pavaduotoja būda, turėjo pati papildomai užsidirbti savo algą. Ir ji tiesiog, jos atlyginimas buvo toks, kad jinai apskritai negalėjo iš darbo uh, ministerijoje išgyventi, lyginant su jos veikla verslo srityje. 15 metais buvo įkurta kovos su korupcija agentūra. Ir buvo numatyta 16 metų biudžete biudžete nebuvo numatyto jokios finansavimo eilutės, o tai reiškia, kad netgi ir gavusi patalpą šitą agentūrą net negalėjo pradėti veiklos. Europos komisija ir Tarptautinis valiutos, valiutos fondas, kuris e, kartu rengia kovo su korupcija planą, pasiekė tiesioginėme kontakte su prezidentu, kad šita agentūra galiausiai imtųsi tūkstančių korupcijos bylų tyrimo. Ir turint tik tai keletą žmonių, net neįmanoma susipažinti su bylomis iš praeities. Įmanoma tik tai naujomis bylomis domėtis, kadangi apimtis yra apie ir taip pat numatyta tam tikra minimali e, nusisavintų, nugvilptų lėšų suma, kuri gali versti pradėti tyrimą ir tai yra maždaug 10 milijonų. Taigi, tokias pastangas reikia skatinti, vertinti ir iš tikrųjų mes turime ir toliau jiems padėti vietoje, ne tik tai Lvove, Odesoje, Kryvairogė ir Dniepropetrovskė. Aš manyčiau, kad ir ten yra naudinga mums apsilankyti. Dar vienas vieno verslininko, verslininko sakinys, kuris e, įdarbino 180 darbuotojų, 60 procentų e, e, eksportuoja savo gamybos produktų, paklaustas, ką jūs rekomenduotumėte mums santykiuose su vyriausybė, sakė, neduokite jokių pinigų vyriausybei. Mm. Iš Karpatų regiono, regiono buvo gauta mm, informacija, kad ten tiesiog masyviai kertami labai naudingi, vertingi miškai, tai daroma be jokių uh, išlygų ir tai daro be kita ko ir ES įmonės, o šitas reglamentas dėl neapdorotos medienos eksporto draugimų yra įgyvendinamas labai labai vangiai. Taigi turime dirbti dviem frontais. Laukiu tolesnių diskusijų, jūsų pasiūlymų dėl mūsų pranešimo gerinimo. Ir žinoma, Ukrainos piliečių labui turime teikti šiai šaliai ir toliau paramą, nes pirma, ES parama turėtų tapti akivaizdi ir matoma, tai ne, kiek, ne visada e, pasiekimas dalykas. Ir antra, labai svarbu, kad būtų dedamos pastangos ir parama, pasiektų savo tikslą. Dėkoju, dėkoju kolegai Farakaš. Fazakaš. Dėkoju, ponė Zeleri. Deja, neturime laiko išsameu aptarti šios temos, ji tikrai labai įdomi. Būčiau mielai jai skiręs daug daugiau dėmesio ir laiko. Dėkoju kolegos, kolegos. Paskutinis darbotvarkės punktas. Kitas e, posėdis yra 2030 Winston Churchill pastate. Tai mes dėl to turime šį e, darbotvarkės punktą aptarti per 15 minučių. Kalbėkite kuo trumpiau. Taigi, vėlgi ponas Zelleris pristatys e, Mm, Europos audito rūmų specialią ataskaitą, es pasirinkimo narystė į pagalbą vakarų Balkanų gebėjimą stiprinti bendrasis auditas. Atsiprašau, galbūt jos, jūs, ponas Faza, kai galėtumėte pradėti diskusijas. Tai yra neįmanoma pristatyti šią ataskaitą, labai svarbią ataskaitą, skirtą vakarų Balkanams E, taip greitai galbūt galbūt galėtų išeiti tik tie, kurie domisi ekofinų klausimais, kiti galėtų pasilikti. Na, aš pasistengsiu pasis pasisakyti kuo greičiau. Uh, Arba mes galime nukelti šias, šias diskusijas, bet jos bus jau balandį po, po biudžeto patvirtinimo. Aš pasisakyčiau už tai, kad nukeltume šio klausimo svarstymą, nes manau, kad šis pranešimas ir šita skaita yra labai svarbi, dar didesnės apimties nei Ukrainai skirtas, nes tai yra meta auditas, apriepiantis kelias šalis vienu metu. Pirmą kartą auditorumai tokią ataskaitą rengia. Ir aš manau, kad e, diskutuojant dėl vidurio laiko tarp peržiūros, tikrai reikia atsižvelgti šį pranešimą, todėl reikėtų skirti šiam klausimui daugiau laiko nei 10 minučių. Būčiau labai už tai dėkingas. Manau, kad e, galėtume sutarti nukelti šį klausimą į balandžio mėnesį, kuomet diskusijos galėtų užtrukti ilgiau. Ačiū ponė Fazikašai už šį išmintingą pasiūlymą, kaip visada, mėly kolegos. Tai buvo paskutinis mūsų darbo targės klausimas. Jeigu kitų klausimų nėra, tai kito posėdžio data yra dar pono Fazikašai žodis. Pone Greslė apgailestavo, kad į e, Ukrainą vyko netokia gausi delegacija, kaip buvo tikimasi, ir ji taip pat apgailestavo, kad aš, nors buvau kviestas, negalėjau vykti, tačiau ponia Kukanai, galiu jums tik tai patvirtinti, kad uh, mielai vykstu su visomis delegacijomis jau į Belgradą vykau tris kartus, tačiau šį kartą nevykau paprasčiausiai dėl to, kad e, tie projektai, e, su kuriais jūs susipažinote, nebuvo mūsų audituojami, taigi nebuvo didelės prasmės vykti, tačiau e, dabar Tik tai noriu, kad į posėdžio protokolą būtų įtraukta nuostata, kad nuo šiol Audito rūmai visuomet atsižvelgs jūsų kvietimus prisijungti prie bet kurių jūsų delegacijos ir mielai tą darys ateityje. Ačiū pirmininkas, sako, mes už tai mielai jūs pavaišinsime kavą arba alumi. Dar vieną paskutinį informaciją. direktorius yra atvykęs. Atsiprašau, kadangi jis taip pat norėjo pasisakyti šio klausimą, atsiprašau, kad jis dabar yra nukeltas, veikiausiai jūs turėsite grįžti atgal, tačiau taip jau vyksta, kad kuomet mes tokio pobūdžio e, posėdžius rengiame Strasbūrėje, dažnai